Ladies and gentlemen, please sit down. Ponios ir ponai, prašau visų susėsti. Netrukus pradėsime mūsų posėdį, nes jau pusė septynių daugelį ES šalių, dabar yra pusė septynių vakaro. Pradedame viešai, viešuosius klausimus, kuriame dalyvauja paskirtasis komisijos narys ponas Oettingeris, kuris bus atsakingas už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę. Jis šiuo metu yra Europos komisijos narys ir yra atsakingas už energetikos sektorių. E, sveikiname Jūs čia. Pone paskirtasis komisijos nary, taip pat noriu pasveikinti visus susirinkusius čia, tai vieši klausimai, e, juo, jais domisi žurnalistai, nevyriausybinės organizacijos, įvairiausios institucijos. Ačiū visiems už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Manome, kad labai svarbu daugeliui žmonių suteikti galimybę stebėti šias, e, šiuos klausimus. Taip pat e, šis klausimas bus transliuojamas gyvai e, internetu per parlamento internetinę svetainę. Taigi sveiki visi, kurie mūsų klausosi internetu. Noriu kai ką pranešti šio klausimo pradžioje šiame klausime dalyvauja du komitetai - pramonės mokslinių tyrimų bei kultūros ir švietimo komitetas. Tai yra bendras dviejų komitetų posėdis. E, komisijos vicepirmininkas ponas Jotingeris puikiai pažįstamas e, su pramonės komitetu, bet kultūros ir švietimo komitetas gali būti jam naujovė jo darbe. Taip pat noriu Jūs informuoti, kad yra ir kitų trijų komiteto atstovai – Jūri, Imko ir Libe komitetų, tai asocijuoti į komitetai, kurių nariai taip pat dalyvauja šiandienos posėdėje. Taigi sveikinu visų komitetų narius, taip pat galbūt kitų komitetų narius – nes, kaip jau sakiau, klaus, šios klausimus gali stebėti visi parlamento nariai. Mano kaip įtre komiteto e, pirmininko prievolė yra informuoti jūs, kad mūsų komitetas yra atsakingas už informacinę visuomenę, ryšių tinklus bei paslaugas bei transeuropinių tinklų steigimą. Mūsų klausimui numatyta, numatytos tris valandos. Kokių svarbiausius klausimus turės galimybę užduoti mūsų dviejų komitetų nariai. Klausimai, e, bus, kuriuos turėsime atsakyti, bus tokie. Ar kandidatas e, yra pakankamai pasirengęs e, būti paskirtų į komisijos narių, taip pat ar jis yra pakankamai pasirengęs ir turi reikiamos patirties, kad jam būtų patikėta numatyta atsakomybės rytis. Uh, Visi parlamento nariai prieš šį posėdį gavo susijusius su klausimų dokumentus, taip pat pono Oettingerio gyvenimo aprašą, jo atsakymus bei jūri Teisės reikalų komiteto pateiktą įvertinimą. E, Teisės reikalų komitetas įventino e, pono Oettingerio finansinių finansų deklaraciją. Ši informacija pateikta visomis oficialiomis kalbomis numatytomis ir pateik, taip pat yra pateikti, išdalinti pateikti atsakymai į šešis klausimus. Kaip bus sutvarkytas mūsų darbas? Iš pradžių išklausysime įžanginį pareiškimą, kuris neturėtų būti ilgesnis nei 15 minučių. Tai bus paskirtojo komisijos nario, pono Ettingerio pasisakymas. Ir taip pat jis padarys baigiamąjį pareiškimą. Taip pat noriu informuoti, kad pirmininkų suigoje buvo nuspręsta, jog e, parlamento nariai galės užduoti 45 klausimus per šiuos klausimus. Tai yra e, mums skirtas laikas 3 valandos ir visi esame atsakingi už mm, paskirto pasisakymui e, laiko pribojimo laikymasi. Todėl prašau klausimus suformuluoti per vieną minutę. O paskirtasis komisijos narys turi, turės dvi minutės atsakymui. Norėčiau informuoti Jūs, kad pirmąjį klausimų raundą užduos politinių frakcijų atstovai. Paskui mūsų diskusijos vyks taip pat, kaip ir įprastai vyksta plenarinių debatų metu pagal 162 darbo tvarkos taisyklių taisyklę. Ir dar vienas dalykas, kurį norėčiau Jums pranešti yra štai koks. Užduodami klausimus, nepamirškite kalbėti lietai, nes vertėjai turės jūs išversti, išversti jūsų užduodamus klausimus labai tiksliai. Todėl būtų tikrai pravartu kalbėti lietai, nes kitaip gali kilti daugybę problemų su vertimu žodžiu. Taigi tokią informaciją norėjau Jums suteikti posėdžio pradžioje. Galbūt papildomos diskusijos vyks pagal e, ping-pongo taisyklę, klausimo atsakymo taisyklę. Šalia manęs yra ponia Kosta, kultūros ir švietimo komiteto vadovė. Mes drauge pirmininkausime šiam posėdžiui. Bet dabar, Silvija, norėčiau suteikti žodį Jums, pasakyti porą žodžių. Ačiū. Labai ačiū, aš norėčiau kalbėti itališkai. Uh, Ir visų pirma, taip pat norėčiau pasveikinti pas mus atvykusi paskirtai komisijos narį Ettinger atsakingą už skaitmeninę ekonomiką ir visuomenę. Kaip žinia, kultūros ir švietimo komitetos atsakingas ir už audiovizualinės paslaugas, už e, e, visuomenės informavimą, tai e, yra ir pono Ettingerio kompetencijos mums labai svarbus e, tokie klausimai kaip e, skaitmeninis turinys, e, kūrybinis kūrinys, turinio platinimas žiniasklaidoje. Taip pat mums įvair, aktualūs įvairūs kultūriniai ir švietimo klausimai. Komisijos pirmininkas Juncker pritarė kūrybiškos e, Europos programai. Už tą programą atsakingi du generaliniai direktoratai. Bet e, dėl to neturėtų kilti kažkokių tai problemų šią įgyven, pro, programą įgyventinant, taip pat e, neturėtų kilti ir finansinių problemų. Dar yra daug neišspręstų atvirų klausimų. Bet uh, Mums svarbiausia, kad būtų sukurtos vienodos sąlygos naujiems kuriejams ir jau dirbantiems kuriejams mums svarbus ir turinio sklaidos klausimas. Aš norėčiau padėkoti pirmininkui Buzek už tai, kad jis suvokė, jog labai svarbu surinkti tokį bendrą posėdį tarp abiejų šių komitetų, nes abiejų šių komitetų užduotis patenka į bendrą E, paskirtojo komisijos nario e, e, Günterio Ettingerio portfelį. Our... Pone Kosta, kultūros komiteto pirmininkė, pirmininkaus antrai mūsų posėdžio daliai, tai yra ji pradės pirmininkauti 8 valandą. O dabar norėčiau pradėti mūsų klausimus. Viskas vyksta pagal numatytą tvarkaraštį. Puiku. Ir dabar aš norėčiau suteikti galimybę paskirtajam komisijos nariui pradėti mūsų klausimus. Taigi sutikiu žodį pono Günteriui.